sieksime, kad būtų vykdomos reformos, kurios būtų naudingos visiems Bahreino gyventojams. Ačiū. Baigime svarstyti padėtį Bahreinę. Balsuosime dėl parengtos rezoliucijos. Kaip veiksime svarstyti paskutinį darbo atvarkės klausimą? Ir paskutinis darbo atvarkės klausimas yra ponios Rafana Hed byla Sirijoje. Ponas Bilan. Ačiū, ponė pirmininkė. Režimai gal ir vyra e, šiuo metu, tačiau, tačiau Sirijoje režimas dar laikosi gan tvirtai. Rafa Nahed yra visame pasaulyje žinoma psichoanalitikė ir jos visiškai nepagrystas sulaikimas parodo, kad režimas yra tiesiog apimtas nevilties. Diktatorius mato, kad artėja jo dienų pabaiga. Ponios Našed sulaikimas prieštrauja visoms mūsų civilizacijos normoms. Ji buvo apkaltinta nebūtais dalykais. Ji vis, e, visą savo gyvenimą siekė padėti žmonėms, kurie gyveno nuolatinėje baimėje. Sirija turi nutraukti persekiojimus ir turi išlaisvinti ponę Našed, kaip ir kitus žurnalistus bei uh, kovotojus už laisvę. Pane Našed uh, e, padarė daug, kad uh, būtų plėtomas dialogas tarp įvairių bendruomenių ir aš tikiuosi, kad jos paveldas bus apsaugotas. Pane, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai, mėly kolegos. Be abejo, aš, aš, aš pasisakau už ponios Rafah Našet paleidimą. Aš manau, kad ji yra nekalta, nors prieš ją buvo vykdoma daug žiniasklaidos kampanijų. Mes galime manyti, kad jeigu per metus žūsta tūkstančiai žmonių, to galima kalbėti apie tam tikrą pilietinį karą ir tokia situacija yra Sirijoje. Mes remiame sukilėlius tiesiog net nežinodami, kas yra tie sukilėliai. Mūsų parama e, turėtų užtikrinti taiką. Taigi mes šiandien balsuosime ne vien tik dėl Rafah Našet paleidimo, bet ir dėl taikos Sirijoje. Toliau ponas Tavariš. Dėkuoju, pirmininkai. Pirmiausia, pirmiausia, norėčiau pasakinti. Pas mus atvykusius pilietinės visuomenės aktyvistus ponios Nešat šalininkus. Jie šiandien atvyko Europos parlamentą. Šiandien mes e, svarstome klausimus, kurie yra susijęs su žmogaus teisų padėtimi už ES ribų. Dažnai žmonės jaučiasi apleisti ir mes negalime to leisti, negalime apleisti opozicijos kovotojų. Pone Nešet ketino aplankyti savo dukrą, kuri laukėsi kūdiko, kūdikio, tačiau ji buvo sulaikyta Sirijos valdžios ravuoste ir ji iš kalėjimo pasakė, kad ji, net būdama kalėjime, jaučiasi mm. atsakinga už savo visuomenę ir už tuos, kas yra šalia jos kalėjime. Prasidėjus arabų pavasariui be žinios dingo 7000 žmonių, šimtai buvo sužudyti, daug žmonių buvo priversti pabėgti į Turkiją ir kitas kaiminės šalis. Mes turime iš tikrųjų pasidomėti, kaip elgiamas mm. yra su žmogaus teisų gynėjais Sirijoje. Aš manau, kad turime taikyti vienodus standartus visiems. Turime kalbėti tiek apie Bahreinę, tiek apie Libiją, tiek apie Siriją. Štai kodėl mes esame čia Europos parlamente ir raginame ponę Ashton ir Europos komisiją taip pat nepamiršti visų šių šalių. Merci, Pone Dekaiser, ačiū pirmininkė. Šį rytą matėme labai politinį identišką rezoliuciją e, Sirijos ir Egipto atžvilgių. Šiandien po pietų e, kalbame atskirai apie Rafa Našet. Taip yra todėl, kad tai nėra politinis atvejs, tai yra iš tikrųjų žmogaus teisių atvejs. E, buvo jau pasakyta, kad ji yra Paryžioje baigus e, mokslus, e, psichoanalitikė, labai žymi, kuri labai serga širdies lyga, gydosi nuo vėžio. Ji su kitais 15 žmonių sulaikyta, bet šiaip e, matome, kad kartais žymų žmonės, žurnalistai, kultūros veikėjai yra sulaikomi Sirijos valdžia bando imtis priemonių prieš tuos visus žmonės, kad niekas nesijaustų saugus. Mes šiandien reikalaujame iš Sirijos valdžios, ne tik iš valdžios, su kuria turime labai aiškiai kalbėti, bet ir su turime kreiptis į kitus, į Arabų lygą, į kitas šalis kad būtų siekiama, jog ši visiškai nekalta moteris būtų išlaisvinta ir kuri bando padėti humanitarniams organizacijams. Kad ji, reikia reikalauti, kad ji galėtų dirbti toliau savo humanitarnį darbą. Taigi, ponia Rafanašė turi būti išlaisvinta Girdime, kad daug protesto balsų pasigirdo ją sulaikius, ponė Aštin apie tai kalbėjo, net ir Karlas Sarkozy rašė šio klausimu. Taigi mes šiandieną taip pat sakome Sirijos vyriausybei, kad jau gana. Merci, madame. Dėkuoju toliau, ponė Šakė. Sorry, yes. A, ah, atsiprašau, Dėkuoju pirmininkė, ponio Krus, kolegos. Refane Šetai yra daugybės kitų žmonių, kurie, kurie kenčia nuo represijų ir smurto Sirijoje veidas. Mes matome internete, kad vyriausybė įmasi visiškai nepamatuoto, neadekvataus smurto prieš protestuotojus. Matome, kad demonst... protestuotojai rizikuoja savo gyvybę. Ir vien vėliavos iškelimas uh, gali e, paskatinti sniperį jūs nužudyti. Žinome, kad protestuotojai yra žudomi ir kad jie yra laidojami slaptai, nes vyriausybė draudžia laidotuvės. Alasado vyriausybė prarado jau bet kokią uh, per kokį pasitikėjimą. Tačiau Rusija ir Kinija prieštarauja tam, kad saugumo taryba patvirtintų deklaraciją. Tačiau mes raginame, kad būtų ištirti tarptautinėme baudžiamajame tribunolė padaryti nusikaltimai. Taip pat reikalavome, kad būtų nubausti tie, kas pažeidinėja žmogaus teisės. Mes esame svarbiausiai Sirijo, svarbiausiai, svarbiausiai Sirijos prekybos partnerė. Ir todėl mes turime labai aiškiai Sirijai pasakyti, kad, kad prekybos ryšių palaikymas ES reiškia atsisakymą nuo, uh, nuo uh, Asado. Mes turime taip pat dirbti ir su Turkija reikalautami, kad ir jį prisidėtų prie to, kad būtų nutrauktas neįsivaizduojamas smurtas Sirijoje. Toliau panas Preda, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš Taip pat norėčiau pareikalauti, kad nedelsiant būtų paleista psichoanalitikė Rafa Knašet. Ji buvo areštuota rugsėjo 10 dieną ir nuo to laiko ji yra laikoma įkalinta, nors jos veikatos būklė labai prasta. Žiniasklaidoje teigiama, kad ji vykdė tokią veiklą, kuri galėjo destabilizuoti Siriją jai grėsia septyniarių metų laisvės atėmimo bausmė. Situacija yra tikrai surrealistinė. Sirija areštavo psichoanalitikę, kuri e, padėjo tiems žmonėms, kurie norėjo įveikti savo baimės. Aš manyčiau, kad e, šios dienos rezoliucijoje turėtų būti ir tokia formuluotė, kur mes smerktumėm e, e, represijas ir kur mes reikalautumėm Assad atsisakyti valdžios tam, kad būtų galima užtikrinti demokratinius procesus, perima prie demokratijos. Toliau pane Basesku, EPP vardu, prašom. Ačiū, pirmininkė. Diktatūriniai, dik, e, diktatūriniai režimai dažnai masi priemonių prieš mokslininkus, E, psichoanalitikus. Tarkim, ir Rumunijoje anometinis režimas buvo e, uždaręs mokslinės katedras universitete. E, ir turiu pasakyti, kad ponios Našet areštas yra puikus įrodymas, kad dėja Sirija tęsia tokią diktatūrinę tradiciją. Pane Našet neveikė politikos srityje, tačiau jos veikla buvo būtent įvertinta iš politikos požiūrio. Žmogaus dvasia veržėsi laisvės link. Tačiau e, Sirijos vyriausybė mano, kad toks sielos veržimasis yra pavojus šaliai. Pane Našet turėtų būti nedelsiant išlaisvinta ne dėl to, kad yra mokslininkė, ne dėl to, kad ji turi sveikatos problemų, bet dėl to, kad ji tiesiog vykdė savo profesinę veiklą. Labai ačiū toliau Senešin, socialdemokratų frakcijos vardu, prašom. Dėkoju. Rugsėjį Damaskė Rafanašet buvo sulaikyta be jokių rimtų kaltinimų. Ji e, vertėsi psichoanalitikės praktiką daug metų, o neseniai padėjo režimo aukoms. Ponios Našet sulaikymas pažeidžia pagrindinės žmogaus teisės. Turime reikalauti, kad ji būtų paleista, kaip galima greičiau. Žmogaus teisų gynėjai turėtų uh, turėti galimybę uh, vykdyti savo veiklą nebijodami valdžios sankcijų. Pagal Lisabonos sutartį žmogaus teisų gynėjų apsauga turėtų būti prioritetas ES santykiuose su trečiomis šalimis, kitomis valstybėmis. Taigi mes turėtume taikyti griežtas e, sankcijas prieš tas šalis, kurios rimtai pažeidžia žmogaus teisės. Ačiū. Labai ačiū dabar ponia Ojuland Alde vardu. Dėkui pirmininkė. Rafa Našit areštas Damaskė rodo, kaip vyriausybė imasi represinių priemonių prieš savo žmonės. Yra viena iš daugelio, kurie yra sulaikyti valdžios institucijų dėl tariamos veiklos, kuri atseit gali destabilizuoti šalį. E, areštas be rimtų kaltinimų, migloti kaltinimai rodo, kad prezidento Alasado režimas nebepasitikė beveik nei vienu e, Sirijos piliečių ir nebegali atskirti, koks yra skirtumas tarp užuojautos ir konfrontacijos. Pirmininkė, e, matome, kad Sirijos valdžia apima vis gilesnė paranoja. Galbūt tai ir pozityvus ženklas, kadangi visos vyriausybės turėtų bijoti savo žmonių tačiau žmonės neturėtų bijoti savo vyriausybės ir dėl to Sirijos režimas jau peržengė visas ribas. Prezidentas Alasadas turi nutraukti smurtą ir perduoti valdžią žmonėms, kad demokratinis pereimas galėtų prasidėti. Ačiū. Dėkoju poniai Oiland, dabar ponas Kaminskis atsarvardu. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Rafana Šed atvejas sukrėtė mus visus šiame parlamente, nepriklausomai nuo mūsų politinės ideologijos. Mes visi kartu reikalaujame, kad ši drasi moteris būtų paleista. Tačiau Iš esmės turime kalbėti ne vien apie šią moterį, bet ir apskritai apie demokratijos padėtį Sirijoje. Mes stebėjome arabų pavasarį ir visi supratome, kad e, arabų pasaulyje vyksta labai svarbus dalykai. Tie, kas teigia, jog e, demokratija ir laisvė gali džiaugtis tik tam tikros e, civilizacijos ar kultūros atstovai, yra visiškai neteisūs. Mūsų broliai arabai šiandien e, arabų pasaulyje moka savo krauju už demokratiją ir turime jiems padėti. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios e, Našė situacija yra simbolis, simbolis, simbolis to, kas vyksta uh, Sirijoje. Ja sulaikė oro uoste, kai ji uh, vyko į Paryžių tam, kad sudalyvautų uh, savo dukters gimdyme. Uh, Jos silpnata yra sveika ir ji dar labiau blogėja. Turime padaryti viską, kad ši moteris būtų išlaisvinta. Ši moteris visuomet skatino dialogą tarp visų Sirijos bendruomenių. Pone Naša yra tikras simbolis, simbolis visų taikių protestuotojų, kurie yra visiškai nekalti dėl savo veiksmų. Tūkstančiai yra e, įkalinti. E, žmo, daugybė žmonių buvo užpulta vien dėl to, kad jie fotografavo e, protestus. ES balsas e, smerkia šios veiksmus vis dar per silpnai. Tik darydami spaudimą e, Sirijos buržuazijai galime ką nors pakeisti. Tik tai pagresinė rimtomis sankcijomis galėsime paveikti Sirijos valdžią. Grazie. Dėkui visą važinį. Ponas Paška. Ačiū pirmininkė. Situacija Sirijoje vis dar yra labai sudėtinga. Asad e, režimas e, vis dar gyvuoja. E, vis išgirstame žinių, kaip yra nuslapinami protestai ir tai rodo, kad valdžia turintis asmenys tampa vis nervingesni Rafa Knašet e, yra 66 metai, ji serga vėžių ir taip pat širdies lyga, tačiau nepaisant viso to, ji buvo areštuota ir įkalinta. Turėtumėm uh, nepamiršti, kad Sirija ES laiko savo priešę, o ne drauge. Ir dėl to šiuo konkrečiu atveju turėtume būti kūrybiški. Mūsų išorės veiksmų tarnyba turėtų elgtis kūrybingai ir galbūt bendradarbiauti su netokiais tradiciniais partneriais. Toliau pane Geringerde Edinburg. Dziękuję, panie przewodniczący. Mające miejsce w Syrii. Ačiū, pirmininkė. Protestai Sirijoje nesiliaus kol vyriausybė, kol institucijos nepadarys e, išvadų apie arabų pavasarį. Pane Rafah Našet buvo pirmoji moteris psichoanalistė Sirijoje, ji vykdė mokslinę veiklą, o taip pat padėjo Sirijos žmonėms susidoroti su baimėmis. Ji rengdavo nemokamus seminarus ir kursus ir būtent dėl to ji buvo areštuota rugsėjo 10 dieną. Damaske. Daugelis sakė, kad reikia kreiptis į Sirijos režimą, prašant ją paleisti. Psichoanalitikų asociacijos taip pat kreipėsi į Sirijos vyriausybę, tačiau pane Našet vis dar laikoma sulaikyta ir nėra jokių žinių apie jos veikatą. Sirijoje tiesiog yra daug smurto protrukių, yra pažeidžiama žmogaus teisės. Sirijos režimas turėtų suvokti, kad kai jis pamina žmogaus teisės, tarptautinė bendruomenė jį pasmerkia. Pokyčiai yra neišvengiami, o smurtas e, pokyčius tiesiog atitolins. Tai puikiai rodo Kadafi atvejais. Kartais e, e, ir režimas turi sumokėti tikrai labai aukštą kainą. Ponas Poremba, dėkoju. Pastarųjų dienų įvykiai Sirijoje rodo, kad negalime tikėtis, jog gali vykti šioje šalyje taiki revoliucija. Valdžia imasi represijų e, prieš opoziciją, žmonės yra sulaikomi be jokio pagrindo. Viena iš tokių sulaikytų e, žmonių yra Rafa Našed Reikia, kad ji būtų kaip galima greičiau paleista, nes jos sveikatos būklė labai blogėja. Turime e, kreiptis į, į Sirijos valdžią, turime raginti, kad nebebūtų tokių areštų be pagrindo ir sąžinės e, kalinių, kad nebūtų Reikia, kad būtų išaiškinta pozicija visų žmonių, kurie buvo sulaikyti. Dabar spontaniški pasisakymai. Maždaug 18 norinčių pasisakyti. Tikrai negalėsiu suteikti žodžio visiems. Penkis atrinksiu. Pradėsim nuo ponios Esaja. Ačiū pirmininkė gerbiama komisarė. Arabų pavasaris įtakojo smurto protrukius Sirijoje iš vyriausybės pusės. Rugsėjo 10 dieną buvo sulaikyta pane Rafah Nešet, kuri tiesiog padėdavo žmonėms. Tai rodo, kad Sirijoje iš tikrųjų gyvenama diktatūros sąlygomis. bandoma tiesiog kontroliuoti ne tik žmogaus veiksmus, bet ir žmogaus sąmonę bei pasąmonę. Dabar matome, kad psichoanalizės mokyklos įkūrėja pasodinta į kalėjimą. Situacija Sirijoje turėtų būti e, diskutuojama. E, e pasaulis turėtų atkreipti dėmesį žmogaus teisų situaciją šioje šalyje. Toliau žodis ponui Paleckiui dėja tai svarstymai ir pasmerkimai nei šioje, e, nei kitose svarbiose salėse niekaip nesustabdo teroro mašinos, kuri jau pusę metų traiško Sirijos žmonės ir pareikalavo beveik 3000 žmonių aukų. Tačiau tikiuosi, kad Europos parlamento dėmesys pavieniam atvejui e, ir tikrai e, tokiai garsiai moteriai turės poveikį gydytojos psichoanalitikės mokslininkės rafa našet suėmimas išgalvotų pretekstų sukėlė didelį atgarsį ir protestus tuo labiau kad ji serga ir įkalinta siaubingomis sąlygomis. jos išlaisvinimas būtų bendra pergalė ir dar labiau priartintų permainas sirijoje. ačiū. ačiū. das wort hat jetzt frau meissner. Toliau, pane Maisner, prašom, žodis Jums. Ačiū, pirmininkė, gerbiama komisarė. Jeigu ponia Rafah Našet bus e, nuteista, tai bus e, paranojos e, ir beviltiškumo ženklas kaip valstybė gali bijoti senos ir lygotos moters, kuri e, dirba darbą padėdama nukentėjusiems žmonėms. Kaip galima sakyti, kad jį destabilizuoja valstybę? Sirija bando duoti kažkokį ženklą, bet tas ženklas yra visiškai klaidingas. Tai nėra realus ženklas, tai yra surrealistinis ženklas, kaip kad sakė kolega Preda. Kai vyko arabų pasaulis, mes tikrai, pavasaris mes tuo tikrai džiaugiamės, kad e, plėtojasi demokratija. Uh, Bet dabar mes esame susirūpinę, kad atskiri asmenys yra tiesiog e, suimami ir įkalinami be jokios priežasties. Mes negalime su to susitaikyti. Ačiū, toliau ponas Migalski. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama komisarė, ponės ir ponai, mes kalbame apie vieną atskirą atvejį Bet e, aš džiaugiuosi, kad Europos parlamente diskutuojame apskritai apie situaciją Sirijoje. Ponios Našet pavyzdys yra puikus pavyzdys, rodantis, kas vyksta Sirijoje ir ko, negalėtų, ko neturėtų būti Sirijoje. Mes kalbame vienu balsu. Negirdėjau nei vieno pasisakymo, kuris e, būtų kitoks. Sirijos, Sirijos vyriausybės elgesys yra neprimtinas ES ir aš džiaugiuosi, kad e, Europos parlamente nėra politinio susiskaldimo šio klausimo. Mes uh, galime drąsiai pareikšti, kad tai, kas vyksta Sirijoje, mums yra visiškai neprimtina. Dėkui, pan... Panas Mikolašik. Ačiū, panė pirmininkė gerbiama komisarė, mėly kolegos. Sirijos institucijų elgesys su taikiais demonstruotojais jau pareikalavo mažiausiai 3000 aukų. Kariškiai ir policininkai tiesiog nušauna tuos piliečius, kurie protestuoja. E, Sirijos institucijos netiria nusikaltimus, o jos tiesiog vykdo. Tai nusipelno mūsų pasmerkimo. Pone um, Našet buvo sulaikyta be jokios uh, priežasties. Mums tai kelia susirūpinimą. Ir ypač uh, dėl to, kad Sirijoje nepaisama žmogaus teisų. Mes norėtumėm paraginti Sirijos vyriausybę paisyti žmogaus teisų ir nedelsiant paleisti sulaikytus asmenis. După cum am văzut, Uniunea Europeană consideră Ačiū, ponė Pirinkė. Europos Sąjunga mano, kad Sirijos žmonių uh, siekiai gyventi demokratinėje santvarkoje yra e, teisėti. Turime reikalauti, kad e, Sirijos valdžia gerbtų savo piliečių siekius. Kai kurių asmenų, tokių kaip e, ponia Našed, sulaikimas be jokios priežasties tik tai atitolina Siriją nuo demokratinio pasaulio. Mums reikia dialogo tam, kad galima būtų Sirijos kri, krizę išspręsti taikiai. Aš manau, kad mums reikia uh, tarpininko. Ji galėtų pasirinkti Sirijos valdžia ir turime reikalauti, kad Sirijos valdžia imtųsi reformų ir atsisakytų represinių priemonių. Šių reformų reikia tam, kad Sirija galėtų atkurti savo ūkį ir galėtų stabilizuoti padėtį tam, kad e, būtų įtvirtinta demokratija. Ir pirmasis Sirijos valdžios žingsnis turėtų būti ponios Nešed išlaisvinimas. Komisarė, prašau apibendrinti diskusiją. Dėkui, pirmininkė. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie tai, kad mes labai daug galvojame apie Sirijos žmonės, kurie ir toliau kenčia nuo Bašero Lasado agresyvios kampanijos. Kiek mes žinome, daugiau kaip 3000 žmonių žuvo, daugelis tūkstančių išlieka kalėjimuose po E, arešto be rimtų kaltinimų ir matome, kaip dažnai pažeidinėjimo žmogaus teisės. Ir tai yra žmogaus, te, žmogaus teisų pažeidimas, kuris yra nepateisinamas. E, dėl konkretaus ponios Rafana Šit e, atvejo, kuri žinoma psichoanalitikė, jau dabar jinai yra šešias savaitės kalėjime. Buvo areštuota į be jokios priežasties, nežiūrint savo amžiaus, sveikatos būklės. E, visiškai nebuvo priežasties juos areštuoti. Mūsų vicepirmininkė labai e, greitai sureagavo į šį atvejį ir pareikalavo, kad mm, būtų yra panašiai, kaip galima greičiau paleista. Mes taip pat reikalavome, kad visi nekalti žmonės būtų paleisti, įskaitant ponę Našed. Iš tikrųjų, Mes ėmėmės ir kitų priemonių, kaip kad sankcijų prieš režimą turime išlaikyti spaudimą, kad baigtųsi smurtas. Taip pat noriu pabrėžti, kad dirbame per jungtinės tautas, e, siekdami, kad būtų pagerinta žmogaus teisų padėtis Sirijoje, per žmogaus teisų tarybos e, e, sesiją rūpjūtį buvo patvirtinta atitinkama rezoliucija, prie kurios labai prisidėjo Europos Sąjunga. Kolegos, baigėme svarstyti ponios Rafana Šed e, atvejį ir galime perėti prie balsavimų. Pradėsime nuo Tibeto dėl vienuolių vyrų ir moterų susideginimo atveju. Balsuosime dėl penkių.